plenarnės e, sesijos e, tinklalapyje. Ir trečiadienį kartu su e, tarybos pirmininku mes pasirašėme septynis teisės aktus dėl įvairių protokolų ir šitie dokumentai yra paskelbti. Dabar mes